Dėkuoju pirmininkė. Gerbiami nariai, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums visiems už visus klausimus. Buvo tikrai labai įdomus, įdomios diskusijos šiandieną. Aš norėčiau Jūs patikinti, kad jeigu palaikysite mano kandidatūrą, jeigu parodysite pasitikėjimą manimi, aš tikrai e, savo pažadus įgyvendinsiu. Aš per šios klausimus stengiausi jums pristatyti, kokių veiksmų imsiuosi. Jų imsiuosi kartu su jumis, valstybės narėmis, socialiniais partneriais. Naujoji komisija nori, kad būtų atkurta ekonomika, pradėtų vėl uh, aukti ekonomika, būtų kuriamos darbo vietos tam, kad būtų galima taip pat gerinti darbuotojų įgūdžius ir gerinti jų judumą. Norime taip pat užtikrinti geriausią socialinę apsaugą visiems ir dirbantiems ir e, žmonėms ir nedar, bedarbiams. Taip pat norime ir aktyviau kovoti su skurdu. Norime, kad darbo sąlygos būtų geros ir sveikos, norime kovoti su socialiniu dumpingu ir kovoti su piknaudžiavimu bei e, nu, sieksime užtikrinti, kad bus, būtų būtų užtikrintos geros darbo sąlygos ir lygybė darbe. Aš pasinaudosiu visomis esamomis priemonėmis. Komisija iki 300 milijardų eurų skirs darbo vietų kūrimui ir investicijoms. Tai yra maždaug 10 procentų viso Europos biudžeto. Ir visus esamus fondus, visas lėšas skirsiu darbo vietų kūrimui, socialiniai apsaugai stiprinti ir kovai su skurdu. Jaunimo garantijų iniciatyva bus viena iš svarbiausių sričių. Ir aš stengsiuosi, kad visos valstybės narės šią iniciatyvą įgyvendintų ir siektų išmatuojamų tikslų darbas ir socialinė politika bus svarbi Europos semestro dalis. Ir valstybės narės bus vertinamos atsižvelgiant į jų socialinį, rezultatus socialinėje erdvėje. Kolegos, naujoji komisija turi šią ambiciją siekti viso to, ką minėjau, kartu su Jean-Claude Junckeriu. Mes tai darysime taip pat bendradarbiaudami su šiuo parlamentu ir su valstybėmis narėmis bei socialiniais partneriais. Mes e, matome, kad mums kyla didžiuliai iššūkiai ir juos e, galime atremti tik, jeigu veiksime iš vien. Jeigu už penkerių metų galėsime e, nu, pastebėti, kad skurdas sumažėjo ir darbo vietų atsirado daugiau. Tik tada mes galėsime suvokti, kad mūsų veikla padarė didelį pokytį. Dėkoju už jūsų bendradarbiavimą ir tikiuosi gerų bendradarbiavimą ir ateityje. Dėkoju poniai Taisen, dėkoju visiems nariams, dalyvavusiems e, šiuose klausimuose. Koordinatorių posėdis vyks, e, bus uždaras. E, mes įvertinsime šiuos klausimus. Jie vyks nuo. Jie vyks Tas posėdis vyks e, nuo 13 iki 14 valandos ASP 5G2 salėje. ASP 5G2. Dėkuoju Jums visiems.